So colleagues, we will begin the votes. We... Taigi, kolegos, pradėkime <clears throat> balsavimą, nes balsavimas netrumpas, žinau, kad yra norinčių išvykti šiandien. Taigi kviečiu visus susėsti. Pradėsime nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Jeigu niekas neprieštarauja, laikome darbo atvarkę patvirtintą dėl vertimo danų, kroatų ir airių kalbomis nebus verčiama. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau informuoti, techninis dalykas. Mes naudojame šią labai didelę salę gan dažnai ir kai jūs kalbate, kadangi esame libe komitetas ir naudojame šią didelę salę, tai prašau arčiau kalbėti į mikrofoną, kad vertėjai, technikai galėtų gerai jūs girdėti. Tiesiog perduodu informaciją, prašė, kurią prašė mane paskelbti nes kai kurie kolegos kalba su mikrofonu nusuktų ir tada ne, ne, negalima gerai girdėti. Taigi norėjau perduoti tą informaciją. Yra keli pranešimai. Ponas Nagis turės išeiti už 30 minučių. Tiesiog norėjau pasižiūrėti, kaip čia bus su balsavimais, kada dėl ko balsuojame. Ir prieš perinant prie balsavimų, dar trečias darbo tvarkės klausimas spalio 3, rugsėjo 5, rūpiučio 31, birželio 15 ir 16 bei gegužės 20 dienų protokolų tvirtinimai, jeigu niekas neprieštarauja, laikome juos patvirtintais. O dabar pereisime prie pirmojo balsavimo. Ir tai yra pirmasis balsavimas, penktasis darbo tvarkės klausimas Ar visi turite elektroninės balsavimo korteles? Jeigu ne, tai nurodykite man, mane informuokite ir mes tada galėsime į tai atsižvelgti. Visi atrodo turi balsavimo korteles. Puiku, taigi penktas darbo tvarkės klausimas ir pirmasis balsavimas tai yra susitarimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas susitarimas dėl operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo tarp Gruzijos ir Europolo. Pranešėjas esu aš ir galime pereiti prie balsavimo. Pirmas pakeitimas, prašau. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antras pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečias pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Irgi atmesta. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Balsavimas baigiamas. Priimta 31 už, 3 prieš, 6 susilaikė. Dabar periname prie kito klausimo, penktas darbo atvarkės punktas. Balsuojame dėl susitarimo dėl strateginio ir operatyvinio bendradarbiavimo tarp Ukrainos ir Europolo. Pranešėja Marija Gabriel ir galime perėti prie balsavimo. Ir jeigu kolegos neprieštarauja, gal galime dėl visų pakeitimų balsuoti kartu nuo pirmojo iki ketvirtojo? Ne. ne nenorite balsuoti. Taip, tai tada balsuojame atskirai. Pirmas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmest antras pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Irgi atmestas šis pakeitimas. Trečias pakeitimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta ir ketvirtas pakeitimas, balsuojam. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Irgi atmesta. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 34 už, 3 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar, kolegos, periname prie šešto darbo atvarkės klausimų. Lankstumo priemonės mobilizavimas, kad būtų galima finansuoti skubės biudžeto priemonės, sprendžiant migracijos pabėgėlių ir saugumo krizę. Pranešėja yra Monika Makovėj. Ir galime perti prie balsavimo. Pirmas kompromisas. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Priimta. Amendment 2. The vote is... Antras pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antras kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečias kompromisas. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Balsuojam. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. 27 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. 28 pakeitimas atkrent. Atmetas, atmetas 27, dabar 28. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuome dėl viso teksto. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta 38 už 3 prieš 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar periname prie 7 darbo punkto nenumatytiems atvejams skirtos maržos mobilizavimas 2017 metais. Nuomonės referentė Monika Makoviai. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antras kompromisas. Balsuojam. Vote is closed. Balsavimas baigiamas. Primta. Trečias kompromisas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. 21 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. 22 pakeitimas. Balsuojam. 21 buvo atmestas, 22 balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtas kompromisas balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuome dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta 38 už, 3 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau septintas klausimas. Aštuntas. Aštuntasis klausimas. Pagrindinių teisų padėtis ES 2015 metais pranešėjas Josef Nagy. Turiu pateikti tam tikrus pataisimus balsavimo sąraše. Frakcijų prašymas 508 ir 608 bus balsuojami atskirai abiejų pakeitimų tekstai artimi, jeigu abu bus patvirtinti, tekstas kartosis, taigi jeigu 508 E, bus patvirtintas, 610 bus atmestas ir taip pat 702. Jeigu bus patvirtintas, 953 atkris. Taigi labai trumpai. Noriu paklausti pranešėjo, ar jis nori pasisakyti trumpai. Ačiū, aš norėčiau padėkoti visoms frakcijoms, šešėliams pranešėjams ir nariams už tą didžiulį darbą atliktą rengiant šį svarbų pranešimą dėl pagrindinių teisų padėties ES 2015 metais. Turime beveik tūkstantį pakeitimų ir tris nuomonės, kurios visos yra įtrauktos. Turime 45 kompromisus ir tik, tik tie 45 ar 42 atskirius balsavimus. Manau, kad rezultatas puikus. Pra, pranešimas rodo, kad ben, Europos parlamente galima bendradarbiauti ir rasti sprendimus. Ačiū, pane Nagiai. Taigi, perėmame prie balsavimo. Pirmasis kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas. Antras kompromisas. Atsiprašau, trečias kompromisas. Balsuojame. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Antroji dalis kompromiso. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antras 192 pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Antras kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Devintas kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 309 balsuojame. Baigiame. Atmestas. Ketvirtas kompromisas dalimis pirmoji dalis už. Tai yra balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 37 kompromisas dalimis. Pirmoji dalis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Penktas kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 372 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 31 kompromisas balsuojame ir baigiame. Patvirtintas. Septintasis kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Ir pono Berkerio balsavimą užsirašysime dėl 7 kompromiso 404 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 406 balsuojame. Baigiame atmestas. 20 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 416 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 11 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 441 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 12 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 40 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 13 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 14 kompromisas balsuojame. Baigiame patvirtintas 19 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 15 kompromisas balsuojame. Atsiprašau. 487 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 15 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 16 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 17 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 505. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 41 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 18 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 32 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 5, 7, 8 ir 5, 7, 9 identiški pakeitimai balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Kompromisas 23, atsiprašau. 580 balsuojame. 580. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtintas. 23 kompromisas balsuojame. Pirmoji dalis, atsiprašau, pirmoji dalis. Baigiame. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 587 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 21 kompromisas. Pirmoji dalis. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 610. 613. Balsuojame. Šeši šimtai tryliktas. Baigiame balsavimą. Atmestas. 614. Balsuojame. Baigiame. <clears throat> Atmestas. 36 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 24 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 22 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 694 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 702 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 25 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 26 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 27 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 28 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 29 kompromisas, sako pirmininkas. Pakeitimas 738, atsiprašau, jūs teisus, balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 29 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 30 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 757 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 758 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 771 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 33 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 34 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 35 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 38 kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 39, 38 kompromisas. Balsuojame. 39 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 931 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 945 balsuojame. Baigiame. Atmestas 951. Pasuojame. Baigiame. Atmestas 952 balsuojame. Baigiame. Atmestas 956 956. 953 atkrenta. 956. Balsuojame. Baigiame atmestas. 959 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 973 balsuojame. Blokų 973 iki 982 balsuojame. Baigiame. Atmesti toliau, kolegos, toliau. Balpasame dėl kompromiso. Pirmasis kompromisas. Kolegos, balsuojame dėl kompromisų, dėl nurodomojų dalių, balsuojame. Balsuojame kom, dėl kompromisinio teksto, dėl nurodomųjų dalių. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Tokiu atveju pereiname prie konstatuojamųjų dalių. Pasirengę. Nemažai iš karto 118. 118 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Patvirtintas. Ar susigaudote, kur esame? Dešimtas kompromisas konstatuojamosios dalis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 165. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 184. Baigiame balsavimą. atmestas. Toliau 254 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 260 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 261. 270 balsuojame. Baigiame. Atmestas. Toliau. Moterio komiteto penkta dalis balsuojame. FAM 5. Baigiame. atmesta. FAM 14, balsuojame. Baigiame. Atmesta. FM 56 balsuojame. 56. Baigiame. Patvirtintas. Kolegos, galutinis balsavimas vardinių balsavimų. Ar pasirengę? Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 41 už, 4 prieš ir 4 susilaikė. Sveikiname poną Nagį pranešėja. Toliau, kolegos, kitas balsavimas. Dar du. Robotikai taikomos Vilnius teisės nuostatos. Pranešėjas nuomonės yra Michal Boni. Nuomonės projekto pagal 54 taisyklė tvirtinimas. Pone Boni, ar norite pasisakyti? Jeigu ne, galima pradėti balsavimą. So colleagues, let's uh, go straight to the vote. Uh, Kolegos, prasideda balsavimas. Visų pirma, trečiasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuoti baigėme, pritarta. 83 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. Penktas kompromisas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Labai didelė persvara. Aštuntas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Devintas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Dešimtas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vienuoliktasis kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 43. Pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvyliktasis kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tryliktas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 14 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 62 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 15 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Dabar prie konstatuojamosios dalies punktų periname. Atsiprašau, kolegos, dar 17, 79 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. Buvo atmestas šis pakeitimas ir dabar 87. kaip jau sakiau, 87 pakeitimas. Iš tikrųjų. Taip. Tikriname, ar visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ir dabar konstatuojamosios dalies punktai, dėl jų balsuojame. Pirmasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis kompromisas balsuojame. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Balsuoti baigiame. Pritarta. 47 balsavus už, niekam nebalsavus prieš, dviems susilaikius. Sveikiname poną Bonį. Ačiū, ačiū. Buvo tikrai labai naudinga. Toliau dešimtasis punktas. Keit keitimasis informacija apie naujas psichoaktyvesias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą. Pranešėjas taip pat ponas Boni. Tai balsavimas dėl tarp institucinių dėrybų pradžios ir dėrybų komandos sudėties. Jei pranešėjas nieko nenori pasakyti, iš karto pradame balsavimą. Dešimtasis endi komiteto pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis kompromisas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 24 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Antras kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. NV13 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 27 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. NV14 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Penktas pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. NV15 balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. NV16 balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. NV17 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šeštas pakeitimas. Ta patus 18. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Devintas pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 30 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. 31 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. NV21 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Dešimtas pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 32 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 33 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 11 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 34 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 35 balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. Penktas kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. NV23 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. NV24 balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. NV25 balsuojame. Baigėme balsuoti. 96 balsuojame. Baigėme balsuoti, atmestas. 13 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 37 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 14 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Pritarta. 15 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 38 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Envi e, pirmasis konsultuojamosios dalies punktas. Už. Balsuoti baigiame. Pritarta. 16. Pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau antrasis Envi. Pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Envi trečiasis. Baigiame balsuoti. Atmestas. Envi ketvirtasis balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 18 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. NV5 balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. NV6 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 19 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Atmestas. NV7 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. NV8 balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Pirmas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Galutinis balsavimas, vardinį balsavimą balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta 48 už, niekas nebalsavo prieš, tai susilaikė. Dabar e, balsuosime dėl darybų pradžios ir darybų grupės sudėties. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 48 balsavo už, vienas prieš, trys susilaikė. Sveikiname Bona Boni. Galutinis balsavimas. Tiksliau paskutinis balsavimas. 11 punktas tai yra klausimas dėl žodinio atsakymo užduodamas komisijai dėl jos prievolių vizų politikos abipusiškumo e, srityje pagal reglamento 139.01 straipsnio, pirmo, pirmo straipsnio ketvirtąją dalį. Be, vienas balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta 45 už, 3 prieš, 4 susilaikė. Taigi balsavimą baigiame, kolegos. Ačiū Jums už pagalbą ir paramą. Dėkoju because we so, voted too quickly. So colleagues, we voted very quickly. Kolegos, labai greitai balsavome ir visą valandą esame pralenkę darbo tvarkę. Tai panašu, kad reikia daryti valandos pertrauką ir sugrįšime visi 11 valandą. Vienos valandos pertraukas kelbiamas.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

Europa. Seven. Thank you. ആ oh.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 Uh, Mėly kolegos, jeigu visi jau esate pasirengę, tęskime posėdį, dėkoju už kantrybę. Baigėme balsavimą kur kas greičiau nei buvo tikimasi. Jūsų bendradarbiavimo dėka, taigi dar kartą dėkoju už kantrybę, dėkoju, kad sugrįžote laiku ir dabar pradėsime nuo 12 darbo atvarkės klausimo, tai Europos debesijos iniciatyva. Rengiame nuomonę, ją rengia pranešėjas ponas Boni Tai yra savo iniciatyva rengiamas nuomonės projektas. ITRE yra kompetitingas komitetas, bet Libė e irgi rengia svarbę nuomonę pagal 53 taisyklę. Ir norėčiau paaiškinti, ko paprastai nedarau, kad mes turime daug patirties šiuo klausimu komitete. Masinio stebėjimo ir sėkimo tyrimą atlikome ir daug dėmesio skiriame debesijos klausimams, taigi uh, Norime, kad komitetas ir toliau siektų iniciatyvo šioje srityje. Ir džiaugiamės, kad ponas Bonė yra sukaupęs žinių ir patirties šioje srityje ir dabar rengia šią nuomonę. Būtų įdomu išklausyti jo vertinimo. Taigi, prašau, žodis jums. Paaiškinkite savo ir pristatykite savo nuomonę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš parengiau nuomonės projektą kur daugiausia dėmė, dėmesio skiriu Libio komiteto kompetencijai ir akcentuoju tai, kad reikia kurti Europos atviro mokslo, atvirojo mokslo debesį ir tas turi būti daroma nepažydžiant pagrindinių teisų, ypatingą dėmesį skiriu duomenų apsaugai ir saugumui. Aš akcentuoju, kad labai svarbu yra mokslininkams ir tyrėjams bendradarbiauti ir keistis duomenimis. Tai yra labai svarbi inovacija. Naujosios technologijos ir sprendimai, tokie kaip debesijos e, kompiuterija ir Europos atviros, atvirojo mokslo debesijos iniciatyva, duos e, pozityvių rezultatų mokslo plėtrai ir naujoms inovacijoms. Duom, keitimasis duomenimis, duomenų apdorojimas turi vykti laikantis dabartinių duomenų apsaugos teisės aktų, ypatingai neseniai patvirtinto duomenų apsaugos reglamento. Labai svarbu, kad dabar būtų suderinto požiūrio laikomasi į šio reglamento įgyvendinimą. Tai labai svarbu mokslininkams, kad jie turėtų tuos pačius įpareigojimus ir laikytųsi tų pačių principų visoje ES. Ir man atrodo, kad tai yra ypatingai svarbu dabar, kai mes dirbame savo šalyse, įgyvendindami tą reglamentą tam, kad būtų užtikrinamas reglamente siūlomas harmonizavimas. Taip pat paliečiu ir tai, kad labai svarbus laisvas duomenų srautas tyriejams ir mokslininkams. Ir aš tikiuosi, kad komisijos iniciatyva leis užtikrinti ir šį aspektą. Ir mes žinome, kad sausio mėnesį komisija tikėtina, kad pristatys kažką tuo klausimu. Taip pat pabrėžiu, kad labai svarbus yra kibernetinis saugumas Europos atvirojo mokslo debesijos rytyje, kad išvengtumėme saugumo pažeidimų ir kad būtų teikiamos paskaitos ir parama technologijų plėtrai, leidžianti užtikrinti besikeič, besikeičiamų ir apdaromų duomenų saugumą. Mėly kolegos, buvo nuspręsta dirbti tik anglų kalba šiuo klausimu, nes balsuoti dar turime gruodžio mėnesį ir patvirtinti nuomonę iki jos, iki balsavimo įtre komitete. Lapkričio 21, pirmadienis 6 val. vakaro yra pakeitimų patikimo terminas, o balsuosime libe gruodžio, libe gruodžio 8 dieną. Taigi dėkoju už dėmesį ir tikiuosi, išklausyti jūsų pastabų, komentarų ir tikiuosi gero bendradarbiavimo su šešėliniais pranešiais. Ačiū ponė Boni, dabar pasakys šešėliniai pranešiai ir kiti kolegos. Pradėsime nuo Natalie Grisbek, prašau. Ačiū, Kliodai. Trumpai norėčiau pakomentuoti šią nuomonę. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą atlikus puikų darbą. rengiančią nuomonę ir turiu pasakyti, kad visiškai pritariu terminui ir tai, kad nuomonėje yra akcentuojami keturi elementai. Ir taip pat aš džiaugiuosi galėdama dirbti šiuo klausimu. Tai yra labai daug žadantis, žadanti tema, užtikrinanti daugiau inovacijų ir vienybės Europoje ir, ir manau irgi, kad Europa turi būti novatoriška ir kūrybinga. Tai yra klausimas, kur kalbama apie dalymasi žiniomis, konkurencingumą ir taip pat skaitmeninę plėtrą, kuri yra svarbi mums visiems europiečiams. Tai ta plėtra turi būti dar greitesnė ir platesnė. Taigi čia su tuo susiję yra įvairūs klausimai, klausimai, kurie yra daugiau tokio tragiško, daugiau tragiško pobūdžio, kurie aktualūs mūsų komitetui. Ir šiandieną mes matome, kad labai daug yra duomenų, didelė jų įvairovė, yra e, dalymas duomenimis debesyje ir tai sukuria naujų galimybių dalinti žiniomis mokslinių tyrimų tikslais, taip pat kuriant ir gyvendinant mūsų viešąją politiką ES. Ir aš džiaugiuosi, kad buvo greitai pasiūlytas šis, ši iniciatyva. Taip pat labai svarbu, kad Europa laikytų, siektų, ko galima daugiau e, pažangesnių technologijų šioje srityje, kad tai nebūtų daroma vien tik tai Azijoje ir JAV. Taigi labai svarbu mums parengti savas priemonės, priemonės, kurios būtų grinai europietiškos. Taigi tema tikrai labai įdomi ir svarbi. Na, aišku, kyla čia nemažai čia tokių iššūkių, kuriuos reikia panalizuoti, bet vis tiek norėčiau pabrėžti, kad svarbu čia yra apsauga ir saugumas. Kalbant apie asmens duomenų apsaugą, tai yra dažnai minimas klausimas ne tik mūsų komitete, bet e, apie tai daug kalba ir patys piliečiai, ir kolega labai teisingai akcentuoja šį aspektą, nes debesyje ir Europos e, debesyje iš tiesų turi būti kuriama laikantis atitinkamų teisės aktų, ypatinga duomenų apsaugos teisės aktų. Enisa iš, įvardė 30 rizikos faktorių susijusių su debesies naudojimu. Taigi reikia atkreipti tai dėmesį, naudojant ar um, antrinių būdų panaudojant duomenis, kurie, kuriais dalyjamasi debesyje. Ir labai svarbu, kad tie duomenys, kurie yra kaupiami debesyje, būtų teisingai ir tinkamai apsaugomi ir būtų laikomas europinių taisyklių, kalbant ir apie prieigą prie tų duomenų ir saugojimo laikotarpį ir panašiai. Uh, visus kitus aspektus. Antras e, klausimas, kuris irgi mano vertinimu labai svarbus, tai yra rizika dėl to, kad virtualioje erdvėje laikomi e, duomenys ir jie gali būti koreguojami. Yra tokia rizika, kad duomenys gali būti modifikuojami arba dar blogiau, jie gali būti uh, prieinami neautorizuotoms trečiosioms šalims. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu netinkamai būtų duomenys panaudojami ir labai svarbu, kad šis aspektas būtų įvertinamas. Ir kad būtų užtikrinamos reikiamos teisinės garantijos. Trečias klausimas, kuris irgi yra labai svarbus, kalbant apie teisinių duomenų įsigijimą ir nu, e, panaudojimas, tai čia, tarkim, jeigu ypatingai kalbame apie šalis, kurios nėra Europos šalis, tai čia būtų būtent tie svarbus klausimai susiję su duomenų apsauga ir kaip šešėlinė pranešė dar norėčiau įvardinti kitą iššūkį, tai yra saugumo klausimą, ypač kai kalbame apie debesiją ir čia yra ta, ta labai svarbi, svarbi tema, kalbant apie duomenų apsaugą ir nuo kibernetinių išpolių. Taigi čia kyla tam tikrų uh, sunkumų. Taigi šiame tekste mes turėtumėme užtikrinti infrastruktūros apsaugą, kuriant Europos debesį. Ir tą reikia daryti dabar, kad nereiktų grįžti prie to klausimo vėliau, kai iškils ta problema. Taigi, kalbant apie saugumą, duomenų koncentracija yra toks ginklas, kurį galima naudoti įvairiais tikslais ir mes puikiai tą suprantame ir šiame komitete. Ir, kaip žinia, iki pirmadienio bus galima teikti pakeitimus, taigi mes pakeitimus ir atspindėsime tuos klausimus. Ačiū, Natalija, ponas Alaham. Ačiū, pirmininkė. Jums leidus aš norėčiau tarti kelių žodžius EKR šešėlinio pranešėjo pono Daltono vardu kuris negali dalyvauti posėdėje. Pati nuomonė atrodo nebloga, bent jau kol kas EKR frakcija siūlys kelis pakeitimus, bet džiaugiamės, kad einama yra teisinga linkme. Ponas Daltonas ypatingai sveikina tai, kad nuomonė yra pripažįstama, jog bendrai duomenų apsaugos, bendrasis, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas padeda stiprų pagrindą ir mums nereikia daugiau teisės aktų šioje srityje. Dėkoju. Ačiū. Judith, Judis Argentinė. Ačiū pirmininkė. Europos e, debesijos iniciatyva, ypač moksliniais tikslais, yra gera mintis. Ir aš prisimenu, kai mes anksčiau surengėme diskusijas apie Europos debesijos iniciatyvą 2013 metais, 2014 galbūt. Ir prisimenu taip pat, kad tuometinė komisarė Nelly Krus pradėjo kurti Europos debesyje, bet e, dėja Hewlett Packard ji parinko kaip kompanija, kuri pradėjo kurti tą debesiją. Ir tada vyko tyrimas dėl Snowden, pas, pas, paskeltos informacijos ir tu, Klodai, tada pirmininkavai tam tyrimų komitetui. Tai buvo akivaizdu, kad reikia užtikrinti ir duomenų apsaugą ir numatyti galimybės verslui kurti europinį debesį, kuris, kuris būtų naudojamas europinės jurisdikcijos kaip konkurencinis privalumas europiečiams ir už ES ribų e, duomenims kaupti tame debesyje. Bet ką padarė Europos komisija, jie Hewlett Packard pasirinko kaip kompanija, kuri turėjo kurti tą debesį. Taigi džiugu, kad grįžome vėl prie to klausimo. Ir ta Europos debesijos iniciatyva yra dabar pateikta, siekiant apsaugoti Europos mokslininkus ir jų atliekamus darbus. Mes taip pat turime skatinti savo informacinių technologijų verslą. Ir tai yra vienas iš būdų tą padaryti, bet uh, Reikia labai atidžiai čia pažvelgti duomenų apsaugą. Bet koks debesys, kur yra e, laikomi asmeniai duomenys ar kita jautri informacija, sukuria riziką žmonių privatumui. Ir kažkaip komisija savo komunikate mano, kad tai yra antrinis klausimas, kai mano manimu tai yra esminis klausimas. Svarbu, kad žmonės galėtų pasitikėti, kad ta, ta informacija bus saugi. Uh, E, debesie sistemoje mes turime tai akcentuoti. Taip pat aš nesutinku su pranešėju, kad pseudonamizavimas ir anonimizavimas yra tinkamiausi būdai. Mes matėme, kad yra įmanoma grįžti prie realių duomenų ir jie nėra jau pseudo duomenys. Aš nežinau, ar jūs matėte per Vokietijos televiziją panoramos laidą, kur ir buvo parodyta, kas yra žinoma apie Europos piliečius. Ir uh, duomenų identifikavimas, duomenų, kurie buvo pseudo duomenys pirmiausia, tai na, nėra pats tinkamiausias būdas ir aš norėčiau, kad griežčiau apie tai būtų pasisakoma. Mes pateiksime kelis pasiūlymus e, dėl to, kad irgi reikia duomenų kodavimo, griežto aiškaus duomenų kodavimo ir taip pat e, tikimės gero Libe komiteto pranešimo tai yra puikia galimybė vėlgi imtis šio e, debesijos klausimo. Po pono Fos, jeigu nieks nenorės pasisakyti, tai aš paprašysiu, kad komisija sureaguotų tai, ką jūs sakėte, Axel. Ähm, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pagirti pranešėją, nors Libe komitete jis tik iš dalies palėtė tuos klausimus. Tai yra klausimas, kuris turi daug aspektų ir pagrindinės teisės susijusios su duomenų apsauga, aišku, turi būti užtikrinamos. Tačiau taip pat Mes turime nepamiršti ir apie konkurencijos apsaugą, ekonomikos apsaugą, viso to mums irgi reikia. Ir kalbant apie tuos naujus kylančius iššūkius, nepilotuojamus lėktuvus arba automobilius be vairuotojų, tai aišku, čia reiks turėti reiks užtikrinti prieigą prie debesijos, priešingai nesizduo, kaip tai veiktų, nes kitaip, na, privalome atsiverti tokiai technologijai ir tai, kaip turi būti tvarkomi duomenys, kaip sakė ponios Argentinė, tai turi būti anonimizuojami duomenys ir tada mes turime sugebėti juos atsekti. Jeigu negali jų atsekti ir identifikuoti, tai tada tai jau yra su asmenimis susiję duomenys, asmens duomenys ir galimybė panaudoti anoniminius duomenys, anonimizuotus duomenys, pseudo duomenys, tai yra vienintelis variantas, jeigu kalba eina apie pseudo anonimizuotus duomenys ypatingai. Labai svarbu ir, pavyzdžiui, mediciniais tikslais labai svarbu atsekti tuos duomenys, bandant išsiaiškinti, ar gydimas davė gerų rezultatų ar ne. Taigi prieiga prie duomenų vėliau irgi turi būti užtikrinama, kad būtų įmanomas duomenų reidentifikavimas ir galbūt kodavimas čia turi būti užtikrinamas geresnis. Yra įvairių minčių, kaip to būtų galima pasiekti. Toliau reikia šiek tiek atviriau vertinti šią iniciatyvą ir kūrybingiau tvarkyti duomenis, nes yra milžiniškos galimybės, nes priešingų atveju visuomet atsiliksime nuo kitų. Taigi mums reikalinga geresnė prieiga ir jeigu yra kitų modelių, geresnių nei pseudo anonimizuoti ar anonimizuoti duomenys puiku, mes galime puikiai ir tas kitas priemonės panaudoti, bet mums pri, privalu siekti kūrybingumo. Ir kai kalbame apie asmen, asmens duomenis, mes galime ir pseudo-anonimizuoti ar kitaip anonimizuoti tos duomenis. Ačiū. Labai ačiū, nenoriu kelti problemų komisijai, tačiau norėčiau, kad komisija sureaguotų į klausimus dėl to, kokia yra problema su mokslo debesyje, nes ITRE rengia pranešimą ir mums svarbus yra privatumą ir kai kurie kiti aspektai. Norėčiau sužinoti, kokia yra situacija, ką mano apie tai komisija. Ar galėtų komisija pakomentuoti? Labai ačiū už jūsų nuomonę ir jūsų indėlį į trie komiteto pranešimą dėl to darbo, kurį dirba komisija šiuo metu, dėl atviro mokslo debes, atviros mokslo debesijos kūrimo. Galiu pasakyti, kad komisija jau pradėjo konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, kad įvertintų, koks būtų geriausias būdas dėkti tą atvirą debesį ir atsižvelgia į visus privatumo klausimus bei pagrindinių teisų klausimus. Mes taip pat įvertinsime visus šios aspektus ir naujų teisės aktų, kurie bus pateikti kontekste, ypač e, laisvo domenų srauto iniciatyvos. Aišku, kad mūsų vidaus procedūros šiek tiek užtruks, nes mums reikia atlikti ir konsultacijas ir atsižvelgti į visas suinteresuoto pusių nuomonės. Kiek tai susijęs su šią iniciatyvą, na, o dėl bendro domenų apsaugos reglamento, tai mes sutinkame su ataskaitos nuomonėmis. Ir manome, kad reglamento įgyvendinimas padės mums įdėkti stiprią platformą debesijos mokslui ir galėsime bendra, užtikrinti bendradavimą mokslininkų tarpę. Tuo pat metu užtikrinant E, stiprią du, asmeninių duomenų apsaugą. Ačiū. Ačiū. Noriu papildyti dar. Judith Sargentinį tai paminėjo. Kai kalbėjome apie pradinę debesijos idėją, per praėjusią kadenciją buvo pateikta rekomendacija ir ji buvo tokia, kad reikia siekti pažangos atviros debesijos mokslo įsrityje. Kolegos turbūt pamena, kad kokios buvo reakcijos, kad toks suderintas požiūris gali būti kliūtis tai debesiai, kuri yra Amerikos jurisdikcijoje, bet šiaip iš esmės yra globali. Todėl aš džiaugiuosi girdėdama uh, šiandienos nuomonės, pažiūrėjau, Natalį Grisbek, kur kalbėjo viso komiteto vardu turbūt, kad mes nutolome nuo tokių klišių dėl sienų kūrimo. Dabar pat jau esame daiktų interneto amžiuje, esame pasistumėję į priekį įvairiose srityse ir turime pasinaudoti savo konkurenciniais pranašumais. Ir nors nuomonė ši yra trumpa ir labai svarbi, nes lybė komitetui reikia dalyvauti, kalbant apie anonimizuotus duomenis, apie privatumo aspektus ir turime pasiskubinti, aišku. Man atrodo, kad šis komitetas turi pakankamai žinių remiantis tyrimų e, atliktų rengiant nuomonę, kurią rengia ponas Boni ir reikia e, nustoti naudoti klišes, kad mes čia statome sienas JAV dominavimui šioje srityje. Mums reikia europinės debesijos ir ir žinoma, komitetas turi pakankamai žinių, kad galėtų spręstų privatumo klausimus. Turime ir bendrąją asmeninių duomenų apsaugos reglamentą. Taigi, kolegos matyt norės pateikti pakeitimų nuomonėje, taigi ačiū už šią diskusiją ir džiaugiuosi, kad iš ankstesnių mūsų diskusijų turime dar tam tikrą palikimą, nes tai yra rimtas klausimas ir ponui Boni dar žodis padaryti išvadams. Ačiū už visus pasiūlymus. Manau, kad turime mažai laiko, bet šį laiką galim panaudoti e, labai vaisingai, pasinaudoti stiprių bendradarbiavimų ir apsarstyti visus pakeitimus. Labai svarbu pateikti mūsų rekomendacijas žvelgiant iš lybė perspektyvos dėl šios iniciatyvos. Aišku, labai <clears throat> svarbu siekti balanso tarp visų dalykų, kurie yra susijęs pareigybės teisėmis, privatumo apsauga ir saugumu. Taip pat turime tą bendrai asmens domenų apsaugos reglamentą ir tikslus e, jo supratimas ir interpretavimas mums suteiks galimybę suprasti, kaip ir panaudoti anonimizavimą ir pseudonimizavimą. Taip pat reikia atminti, kad kalbame apie debesiją. Ir viso to svarbą skaitminėje plėtroje, nekalbame apie debesiją, kuri kurioje būtų kaupiami asmeniai duomenimis, duomenys savaime. Kalbame apie tą nuotolinę kompiuteriją, kuri leistų mokslininkams keisti duomenimis. Tai reiškia, tai nėra asmeninių duomenų rinkimas kalbame apie tai, kaip mokslininkai galėtų apdaroti tuos duomenys panaudojant duomenų apsaugos reglamentą. Aš manau, kad apibriežti, apibūdinti papildomas apsauginės priemonės. Toks mūsų vaidmuo ir aš manau, kad e, mes galėsime toliau darbuotis kartu su jūs pasiūlymais. Labai ačiū. E, pasipraktikavome atradami žodžius anonimizavimas ir pseudonimizavimas. Buvo labai naudinga. Toliau 13 punktas – Frontex. Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra. E, Vykdamosis direktorius atėjo pas mus, jis ateina pas mus atsisėsti. Ir pradėkime nuo šio punkto pristatymo. Taigi čia yra naujos, naujo sienų ir pakrančio apsaugos reglamento įgyvendinimo pristatymas, keitimasis nuomonėmis su ponu Luidžeri. Kaip žinote, naujasis reglamentas sukūrė naują agentūrą, jis įsigaliojo spalio 6 dieną. Nuo tada ponas Udžerį jau yra dalyvavęs mūsų klausime dėl Šengeno, kur buvo kalbama apie pažeidžiamumo įvertinimus, kuriuos vykdys agentūra ir šiandien paprašė pristatyti, kaip įgyvendinamas reglamentas ir pristatyti daugiametės programos projektą. Pagal reglamento 64 straipsnį agentūra turi patvirtinai programos dokumentą, numatant daugiametę programą ir metinę programą ateinantiems metams iki kiekvienų metų lapkričio 30 dienos ir atsižvelgti į komisijos nuomonę dėl daugiametės programos ir pasikonsultuoti su parlamentu. Esu įstikinęs, kad bus kolegos turės klausimų kai kuriais politiniais aspektais ir Galbūt tą progą galėsime pasikalbėti apie viską. Taigi, ponai Ledžeri, 15 minučių pristatymui ir po to kolegos galės užduoti klausimų. Prašom. Ačiū, ponia pirinkė, gerbėjim parlamento nariai, ačiū už kvietimą. Pradėsiu nuo mūsų pristatymo, daugiametės programos pristatymo apibendrinimo laikotarpiu nuo 17 iki 19 metų. Kaip atmenate, šis dokumentas yra vidutinio laikotarpio strateginis verslo planas agentūrai, tai yra šablonas visoms agentūroms Aš suprantu, kad tai galėtų būti storas dokumentas, nepaisant to. Pabandysiu aptarti svarbiausius dalykus. Jis atspindi situaciją nuo 17 metų. Čia dokumentas yra besikeičiantis, jis bus e, ateityje galbūt keičiamas, nes jis skirtas laikotarpį iki 19 metų. Ir aš būsiu pasirengęs grįžti į parlamentą ir paaiškinti apie pokyčius ateityje. Pirmiausia, noriu paaiškinti, kad turime keturis daugiametius mečius tikslus, jie išvardinti, norėčiau paaiškinti, ką jie reiškia. Pirmiausia, vienas iš tikslų e, vadinasi informavimu. Tai reiškia, kad agentūra, agentūros tikslas yra e, rinkti duomenys apie situaciją ir analizuoti situaciją, kad įvertintų pokyčius, e, rizikas ir pavojus ir galima poveikį ES išorės sienų saugumui. Ir aišku, apie galimybę kokį poveikį tai gali turėti vidaus saugumų ir lais, laisvo judėjimo e, sričiai. Čia mes turim, išvardiname konkrečius veiksmus susijusius su technologijomis, kova su nusikalstamumu, nes mūsų įgaliojimas yra ir saugumo aspektai, pavyzdžiui, terorizmo prevencija. Taigi tiek yra šioje temoje. Yra kita tema - reagavimas Tai yra tikslas kad galėtume svaidinti svarbų vaidmenį gyvendinant ES integruotos sienų valdymo koncepciją, ypač išorės sienų kontrolės srityje. Čia konkretus veiksmai gali būti susijęs su kritiškomis situacijomis, veiksminga parama valstybės narėms. Kitas tikslas vadinasi e, plėtra, jis yra susijęs su tuo, kad agentūra turi plėtoti geriausių praktikų, kompetencijų, pajėgumų, techninių gebėjimų sritis ir propaguoti sudarintus standartus bei praktiką, įskaitant mokymą ir, žinoma, taip pat tarpusavio saveikumą tarp valstybių narių ir skirtingų teisės saugos agentūrų, kurios naudojamos prie išorės sienų. Ir paskutinis tikslas yra rezultatai. Tikslas yra pasiekti rezultatų pagal taikomą teisę, pagal mūsų, mūsų naujus įgaliojimus, įsigaliojusius lapkričio pabaigoje. Tai yra ir pagrindinių teisų saugojimas vykdant mūsų misijos prie išorės sienų. Taip pat čia yra ir finansinė dimensija, nes rezultatai gali būti susiję ir su veiksmingiausiu lėšų panaudojimu, išteklių panaudojimu, kuriuos skiria biudžeto institucijos agentūrai. Taigi norėjau paaiškinti tuos keturis daugiamečius tikslus. Tai yra strateginės e, kryptis ir norėčiau pabrėžti dar tas šešias strateginės kryptis dokumente. Galbūt rasi ir kitų terminų, terminų, pavyzdžiui, strateginės veiksmų sritis. Na, šis dokumentas yra šiek tiek sudėtingas ir aš žinau, kad e, pirmą kartą mes turime konsultuotis e, su parlamentu dėl šio dokumento, tačiau mes jį aišku gerinsime ir bandysime jį padarinti, e, nu, gyvendami naujas įsigaliojimus. Strateginės rytis yra skirtos biudžeto formavimui pagrįstų veikla. Apie tai aš detaliai nekalbėsiu, bet jeigu klausimų bus, aš būsiu pasirengęs atsakysti ir į finansinius klausimus. Tačiau strateginės kryptis savo turiniu yra šios. Pirmoji yra operatyvinės ir techninės strategijos e, integruotais sienų valdymui nustatymas. Integruotas sienų valdymas yra tas rytis, kur mes, kurią mes įgyvendinsime pagal naujus įgaliojimus. E, tas sienų valdymas bus rengiamas kartu su valstybėmis narėmis ir atitinkomis ES institucijomis Tad turėsime galimybę turbūt tai aptarti ir šiame komitete. Norėčiau čia pabrėžti ir pažeidžiamumų vertinimą ir kontaktinių pareigūnų išsiuntimą į valstybės narės. Pažeidžiamumo vertinimas yra pagal naujus agentūros įgaliojimus. Tai prisideda prie integruotos sienų valdymo. Taip pat norėčiau pabrėžti geresnį bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos agentūromis - policija, muitinėmis, pakrančio apsauga, nes, kaip sakiau, mes turi daugiau, turime daugiau kompetencijų saugumo srityje ir kad galėtume kovoti su organizuotais nusikalteliais, skaitas terorizmą. Tai yra reikalinga, todėl turime plėsti integruoto sienų valdymo apimti ir neapsiriboti vien tik tai migracijos klausimais. Antra strateginė kryptis yra jūrų veiksmų agentūros rankomis stiprinimas. Tai yra taip pat integruoto sienų valdymo komponentas. Čia vėlgi mes plėtosime bendradarbiavimą ir pagerinsime esamą bendradarbiavimą su kitomis agentūromis, nacionaliniu lygmeniu, taip pat ir ES lygmeniu, pavyzdžiui, jūrų su jūros saugos agentūra arba žankystės kontrolės agentūra, taip pat muitinėmis dirbančiomis jūroje ir kitomis e, teisės zonos agentūromis. Agentūromis Europos situacinis vaizdas bus pagerintas. Tai toks pavyzdys būtų, o gelbėjimo jūroje įgaliojimai atsispindi mūsų namuose įgaliojimuose ir tai turės įtakos agentūrai gerinant geresnį bendra, geriną bendradarbiavimą bendrose operacijose, pavyzdžiui, kaip e, Traitonas ar Poseidonas, galėsime taip pat geriau bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis, kuomet reikės. Trečia strateginė kryptis yra susijusi su migracijos valdymu prie viešoje sienų. Čia noriu paminėti specifinę migracijos valdymo paramos komandų koncepciją, kad tai leidžia komisijai panaudoti įvairius centrus panaudotis centrus pabėgėliams. Ketvirtas strateginė kryptis yra gražinimo sritis. Čia agentūra plėtos bendras priemonės, bendras komandas, lydėjimo, stebėsenos komandas. techninė parama valstybėms narėms identifikavimo srityje, kad būtų galima gauti kelionių dokumentus iš trečių šalių. Taip pat reikia laipsniškai plėtoti koordinuotą labiau požiūrį tarp valstybių narių ir skirtingų e, tarnybų valstybės narėse. Taigi, siekti integruoti labiau gražinimų valdymą. Čia taip pat svarbi ir pagrindinių teisų dimensija, kuri atsispindi visose agentūros veiklos rytise. Penkta strateginė kryptis yra bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis pagal visus e, naujus e, agentūros įgaliojimus. Čia noriu paminėti kontaktinių pareigūnų išsintimą į trečiasią šalis, Tai prasidėjome daryti jau šiais metais prieš įsigaliojant naujasiams įgaliojimams. Turime, turėjome vieną pareigūną Turkijoje, dabar šis darbas išsiplės, kuriame strategija valdybos yra jau patvirtinta dėl trečiųjų šalių ir dėl galimybės panaudoti bendras operacijas trečiosios šalyse. Na ir šeštoji strateginė kryptis šiame dokumente yra operacinio ir finansinio gyvybingumo agentūros plėtojimas, tai susijęs su techninės įrangos valdymu, su žmogiškaisiais ištekliais skiriamais valstybių narių, kad galėtume dirbti veiksmingiau. Taip pat tai yra susiję ir su agentūros techninės įrangos įsigijimu. Čia yra taip pat svarbi dimensija susijusi su agentūros plėtojama mokymo politika, kad e, tam, kad turėtume e, geros kokybės e, darbuotojus ir komandas. Taigi tokios strateginės kryptės ir jeigu leisite, norėčiau pateikti jums informacijos apie paskutinės priemonės, kurios buvo vykdomas įgyvendinant naujus įgaliojimus, įsigaliojusius spalio 6 dieną. Gražinimo srityje dabar e, sukūrėme ir spalio mėnesį pradėjome naudoti prašymus gražinimui, taip pat e, informacinę sistemą, kurią naudojame kartu su, su komisija ir valstybės narės gali pareikšti, išreikšti savo poreikius gražinimo srityje. Dėl skundų mechanizmo agentūros e, svetainėje paskelbėme skundų formą. Jeigu žmonės nori pateikti skundą, ją gali naudoti. Pateikėme visus dokumentus susijusius su skundų mechanizmo ir taisyklėmis. Dar trūksta e, kontaktinių e, punktų valstybės narėse informacijos. E, dar reikia užtikrinti, kad pagrindinių teisų agentūros darbuotojas turėtų kolegas nacionaliuose institucijose ir taip pat reikia dar išversti kai visus dokumentus į nacionalinės kalbas e, dėl pakrančio apsaugos daromis dėl darbo tvarkos su Europos jūrų saugos agentūra ir žvinkysės kontrolės agentūra. Beveik jau baigėme šias darybas. E, operatyvinis bendradavimas plečiasi. Pavyzdžiui, bandomasis projektas su žvinkysės kontrolės agentūra yra vykdomas ir jis leido nustatyti ir dokumentuoti e, neteisėtą žvejybą. Praėjusią savaitę Varšuvoje pirmą kartą įvyko pakrančio apsaugos tinklo posėdis, kur susirinko teisės saugos institucijos turinčios kompetenciją jūrose. Dėl pažeidžiamų vertinimo metodika buvo patvirtinta valdyboje spalio mėnesį. Toliau vyksta darbas su valstybėmis narėmis ir komisija. Kitą savaitę valdyba Valdybai bus pristatyta e, vykdančiojo direktoriaus tam tikri koregavimai dėl kitų metų tikslų. Dabar ko tikimas iš valstybių narių yra tai, kad jos nominuos savo atstovus pažydžiamumo vertinimo tinkle. Nauji išteklių rinkiniai bus e, įsteigti laiku, kai kurie jau patvirtinti valdyboje, o kiti bus patvirtinti kitą savaitę agentūros valdyboje. Dėl bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis, tai iš anksnė sąlyga prieš panaudojant bendras operacijas su trečiosiamis šalimis yra statuso susitarimų įgyvendinimas. E, tai yra komisijos užduotis dėl ko komisija konstatavusi su agentūra. Aš aiškiai pasakiau, kad žvelgiant iš agentūros pusės ir esu įstikinęs, kad ir iš valstybių narių pusės svarbu užtikrinti mūsų pareigūnų ten naudojimų ir mūsų turto ten naudojimo apsaugą, kad nereikėtų mokėti, pavyzdžiui, muito mokesčių, importo mokesčių, tai atrodo bazinis, bazinė sąlyga, bet tai yra, nu, reikia numatyti e, susitarimuose. Valdyba patvirtino siūlytą strategiją. Geografinė prasme, kontaktiniai pareigūnai dirbs Nigerija, Jemene, Balkanų regione, o toliau jau esame nustatėme tolesnę plėtrą, valdyba e, sutiko su to, kad būtų nominuoto, nustatytos kitos Šiaurės Afrikos, Vakarų Afrikos šalis kaip geografinis tolesnių veiksmų prioritetas. Integruota sienų valdymą jau minėjau. Netrukus pasiūlysime operatyvinę strategiją. Taip pat noriu paminėti e, įdarbinimą pareigūnų. Čia esama situacija kokia, nes vyksta tam tikros diskusijos parlamente. idėja yra užpildyti iš anksto 50 postų, kurie komisijos, iš komisijos siūlomų 220 17 metais ir pradėjome įdarbinimo procedūras, nustatėme kandidatus, kuriems yra siūlomi postai. Ir paskutinis dalykas Skaidrumas ir atskaitomybė. Kaip jau sakiau, daugiau išteklių agentūrai reiškia ir didesnę atskaitomybę. Mes jau pagerinome prieigą prie dokumentų, skaidrumo biuras agentūroje įsteigtas tam, kad būtų galima geriau atsakyti į prašymus, pateikti e, viešus dokumentus. Tokia yra situacija gyvendinant e, naujos įsigaliojimus. Na, o dabar aš esu pasirengęs į jūsų klausimus atsakyti, jeigu tokių būtų. Labai ačiū. Mr. Legeri, we, um, essentially, I mean, you're here to talk about... Ačiū, ponė Legeri. Jūs atėjote su mumis pasikalbėti apie reglamento įgyvendinimą, bet nebejoju, kad kolegos turės klausimų ir platesnėme kontekste e, bendrai apie agentūros darbą ir tikiuosi, kad jūs busite pasirengęs juos atsakyti. Todėl yra toks netrumpas norinčių užduoti klausimus sąrašas. Trumpai, e, visų pirma, ši, žodis šešėliniams pranešėjams, e, paklausti apie reglamento, po to visiems kitiems kolegoms. Prašyčiau laikytis dviejų minučių e, pasisakymo laiko, kad sulauktume direktoriaus atsakymų. Žinau, kad yra labai daug aktualių klausimų susijusių su agentūros darbu. Visų pirma, Natalija Grisbek iš šešėlinių pranešėjų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Ležerį, už jūsų prezentaciją. Viskas buvo aišku ir konkretu. Trumpai, nes laiko nedaug. Aš žinoma džiaugiuosi, kad naujai agentūrai priskirtos naujos užduotis, nes mes išvengėme naujos agentūros įkūrimo ir diskusijose e, vykusiose piliečiai galbūt ne iki galo suvokė, kad kalbama buvo apie naujas priemonės, naujus įrankius ir tikimės, kad naujoji sistema išspręs daugelį mūsų problemų. Ir kai aš bandau pristatyti naujosios agentūros misiją, jos darbą, aš akcentuoju e, iššūkių svarbą ir jų mastą. Uh, bet taip pat naudojus ir proga pabrėžti, kad visų sudėtingų situacijų susidariusių prie ES išorės sienų mes neįspręsime, bet bent jau e, sustiprinsime laisvo judėjimo eigą ir Šengeno erdvę. Porą klausimų. Savo. Aš jau sakiau, kad džiaugiuosi naujosios agentūros darbu, bet turiu keletą trumpų klausimų, kurie gali pasirodyti ne, nelabai malonus. Savo e, pristat... kalbėdamas apie strategiją, jūs priminėte žymėje asmenų sugražinimo operaciją. Nemažai e, žmonių išsakė susirūpinimą dėl E, situacijos pasienyje ir veiksmų pasienyje, tai yra dėl to, kad asmenys tiesiogiai sugražinami nuo pasienio. Ir galbūt aš klystu, bet man atrodo, kad čia patenkame į, į tokią pilkąją zoną, iškyla tam tikras pavojus tiems žmonėms, jei jie atsidūrė yra e, situacijoje, kur, kur, kur, kurioje juos kas nors gali išnaudoti. Todėl noriu paklausti konkrečiai, ar sugražinami ir žmonės, kurie ne, prie, prieš tai nesuteikus jiems galimybės iš, pateikti savo prašymo, suteikti prieglopstį, ar taip ar ne. Uh, Antras sudėtingas klausimas. Buvo pranešta apie daugelį atvejų, kuomet e, apsaugos, pasienio apsaugos e, darbuotojai panaudoja ginklą, taip pat ir e, kuomet jie susiduria su pabėgėliais vykstančiais laivais, labai sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis, jie yra kontrabandininkų verslo šaltinis. Norėčiau kad pakomentuotumėt tai. Ir trečias trumpas, taip pat sunkus klausimas, kaip su situacija e, bendrais bruožais e, tarp Turkijos ir ES, e, Turkijos Europos Sąjungos pasienyje. Ačiū toliau, Ska Keller. Pone Ležerį, ačiū už tai, kad atėjote pas mus papasakoti apie suteikto mandato įgyvendinimą. Dėl skundų teikimo mechanizmo jūs sakėte, kad viską dar kuriate, bet kur kyla problemų kuriant ryšių Mm, paskiriant ryšių pareigūnus, kuriant kontaktinius punktus su valstybėmis narėmis, ar valstybės narės neskiria žmonių, ar kažkokių kitų kliūčių yra, galbūt e, jūsų svetainėje reikėtų daugiau ryškesnės informacijos apie skundų procedūrą, nes ten nie, sunku susigaudyti, ką daryti, jeigu nori pateikti skundą. Jūs sakėte, kad e, ieškote žmonių, samdote, bet negirdėjome jokios informacijos apie pagri, e, po, pos, pagrindinių teisių e, priežiūros pareigūno posto užpildymą. Ar, ar nėra tokio posto, ar, ar dar nepaskaltas konkursas dėl pasienio apsaugos e, pajėgų? Sakėte, kad rengiami kriterijai, bet ar, ar to, tos pajėg, kaip tos pajėgos yra kuriamas, ar valstybės yra jau nurodę, kiek asmenų, kiek, kiek uh, pa, pa, pasienio apsaugos darbuotojų skir, jos skirs. Jūs minėjote šalis, kuriuose bus kontaktiniai centrai, jūs minėjote Nigerį ir, ir kokią dar kitą šalį jūs minėjote Afrikos, nes aš neišgirdau ir kaip konkrečiai, ką konkrečiai rengėtės daryti tose šalise. Kiti klausimai. Junktinių tautų žmogaus teisų įgaliotinio e, institucija pasiskundė tuo, kad graikai per nelik daug žmonių nustumė nuo sienos. E, front, buvo minėta, kad pasinaudojama Frontex išnuomotų lėktuvų. Žinome, kad Frontex neprima sprendimų dėl asmenų gražinimo, bet jeigu Frontex pareigūnai dalyvauja tokiais atvejais, e, E, ir galbūt kažką reikėtų daryti, kad taip viskas nebūtų tvarkoma. Galiausiai Frontex minėjo, kad surinks konferenciją apie pakrančių apsaugos e, situaciją. Žinau, kad rengitės pasikviesti pakrančio apsaugos darbuotojus iš Australijos, įdomu būtų žinoti, ko tikitės iš jų išmokti. Tokie būtų klausimai. Na ir Žinau, kad e, kolegos tikriausiai karto savo klausimus ir prašyčiau dar kartą visų laikytis dviejų minučių pasisakymo limito. Toliau ponas Deprei, ta tvarka, kurią paprašėte žodžio. Ačiū, Klodai. Pone Ležerys, sveiki atvykę, tikrai visada malonu jūsų klausytis. Uh, E, džiaugiuosi jūsų pas, e, prezentacijos aiškumu ir tikslumu. E, turiu keletą klausimų, nenoriu įvesti sumaišties, bet noriu pasakyti, kad man padarė įspūdį ataskaitą paskelbtą Le Monde dienraštyje keleto puslapių ir uh, Ten komentuojama, kad tarp teroristų veikusių Paryžiuje ir Briuselėje daug, daugelis bu, yra buvę kovotojai e, Sirijoje ir jie neteisėtai pateko į es teritoriją, sugrįžo į es teritoriją paskui. Aš nenoriu maišyti teroristų ir pabėgėlių, bet aš komentuoju, cituoju straipsnį žinomame dienraštyje. Jeigu E, klausysime Europolo ir kovos su terorizmu koordinatoriaus e, teiginiais. Tai e, reikia tikėtis daugiau tokių kovotojų sugražinama. Ar matote, kad remiantis dabar galiojančiamis nuostatomis dėl saugumo užtikrinimo, e, ar e, pakaks į galimybių atrušiuoti žmonės ir e, išsiaiškinti, kurie gali kelti potencialiai problemų, įsileidžiant jos ir ne. Belgijos sekretoriaus atsakingo už imigraciją e, pareiškimas. Jis ragina e, E, visus Belgijos ekspertus nusistus į Graikiją e, grįžti, nes e, anot jo ten jų saugumas nebeužtikrinamas, nes imigrantai bandė šturmuoti pastatą, kur, kur vyksta jų paraiškų, jų patiktų prašymų nagrinėjimas. Ir ar galima tuo tikėti, ar panašaus pobūdžio incidentai iš tikrųjų vyksta ir jeigu taip yra, kokias išvadas jūs galėtumėte padaryti? Ačiū. Pane Delond. Ačiū ponė Ležerį už tai, kad atėjote į mūsų komitetą šiandien. Noriu uh, pakomentuoti porą klausimų dėl pa, pasienio apsaugos darbuotojų mokymų. E, rengiamas naujas reglamentas, pagal kurį konkrečiai pati rengimo, ruošimo e, veikla, parengėt žmonės dirbti su e, sudėtingoje situacijoje atsidūrusiais asmenimis, dar, dar vyksta. Mm, taip pat noriu paklausti apie kai kurias šalis. E, komitete esame gavę susitarimo pasirašyto su Kosovu tekstą Ir tai tas susitarimas, kaip ir visi kiti panašus dokumentai viešinami internete, tačiau parlamentas nėra nuolatos nusekliai informuojamas apie e, darbą e, vykdomą siekiant susitarimų su 18 šalių. Ar galite pakomentuoti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, e, kaip pavyzdžiui panašiai ir pasirašęs susitarimas su Turkija dėl bendradarbiavimo. Dėl 2000. 2017-2018 darbo programos ir e, dėl pakrančių apsaugos ir pasienio apsaugos e, pajėgų darbo numatyta, kad bus kad turėtų pradėti dirbti pagrindinių teisių e, stebėsenos pareigūnas, kada jis pradės dirbti. E, Parlamentas turi gauti visą informaciją apie tai, taip pat ir apie numatomą nusatų peržiūrą. Naujoji agentūra, kaip numatyta reglamente, privalo informuoti parlamentą prieš sudarydama naują susitarimą, darbinį susitarimą. Ar rengitės informuoti parlamentą prieš pasirašydami naują susitarimą su Senegalu, Mauritanija, Tunisu, Libija, Egiptu ir Brazilija? Ar galite daugiau papasakoti apie dėrybą su Libija? Ar agentūra yra pasirengusi taip pat sėkmingai dirbtimis ir su kitomis trečiomis? trečiosiomis šalimis. Ačiū, ponė Vinberg. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Ledžeri už visą naudingą informaciją. Dirbu parlamente jau du su pusę metų. Pradėjome nuo Mare Nostrum operacijos, paskui Frontex agentūrai tris kart padidintas finansavimas, kad ji perimtų Mare Nostrum užduotis, o dabar vėl Frontex agentūra yra visiškai nauja. Aš tiesiog nesuprantu. Tikrai reikia užtikrinti išorės sienų apsaugą, tačiau senoji front, pagal sena, senasias užduotis e, Frontex agentūra didžiaja dalimi 98 procentais vykdė gelbėjimo operacijas. Noriu paklausti, kuo dabar užsims agentūra, ar, ar, sienų, ar tik sienų apsauga, ar ir gelbėjimo operacijomis. Švedija per praėjusius met, metus priėmė didžiulį skaičių imigrantų ir mūsų ministrai. Uh, E, pranešė, kad jie e, norėtų sugražinti bent 80 tūkstančių asmenų. Kadangi kalbame apie naują Frontex agentūrą, galbūt valstybės galėtų pateikti savo prašymus dėl konkrečios pagalbos ir galbūt galėtumėte padėti Švedijai su tais 80 tūkstančių. Dar vienas dalykas. Šiandien perskaičiau, kad Italija susiduria su didesniu spaudimu dėl e, maršruto iš Turkijos per Graikiją. Italija pastaraisiais mėnesiais sulaukė rekordinių skaičių atvykėlių. E, Praėjusiais metais girdėjome daug apie problemas susijusias su paieškos ir gelbėjimo operacijomis dėl to, kad e, priekyviai žmonėmis yra agresyvus, žmonės yra sukišami į tuos laivus, atsukus į juos šautuvą. Ką rengėsi daryti naujoji Frontex agentūra, kaip e, elgsis su tais padidėjusiais skaičiais? Ačiū, ponė Sipau. Ačiū. Noriu visų pirma pabrėžti, kad parlamente didelė dauguma akcentavo, kad e, išorės sienos yra ir Europos sienos, ir todėl mums reikia Europos sienų ir pakrančio apsaugos tarnybos. Bet aš noriu užduoti klausimą apie tai, kaip viskas vyksta praktiškai. Suprantu, kad viena iš jūsų užduočių yra rinkti duomenys, atli, parengti analizės apie tai, kas vyksta e, šalise už es ribų. E, ką jūs darote su tą informacija. Nes e, jūs kal, šiandien kalbėjote apie tai, kad e, tikrinate, ar yra poveikis sienų saugumai. Bet tuo metu, kai tas poveikis jau e, yra daromas saugumai, kai jis yra juntamas, e, tai jau, ką nors daryti yra per vėlų. Tai jeigu jūsų analizė rodo, kad situacija blogės ir iš tikrųjų pablogėja prie sienų, e, Jūs minėjote ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, bet manau, kad jūsų užduotis trečiosiuose šalise ne, ne, ne, nebūtų kovas, kovoti su korupcija ar stiprinti demokratiją. Veikiausiai jums tenkanti užduotis stiprinti e, saugumą tose šalise remdamas jūsų analizę noriu paklausti, ar jūs teikiate an analiz, analitinius pranešimus komisijai, kitoms institucijoms, dėl politinių sprendimų, nes viskas prasideda trečiosiuose šalise. Todėl remiantis jūsų analizė, kitų institucijų analizėmis, nacionalinių institucijų analizėmis, jūsų teikiama informacija galėtų būti bendros strategijos, kaip galiu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis dalimi, kaip gerinti situaciją, kaip jos nebloginti, ypač konfliktinės situacijas, e, situacijas šalise, kur yra autoritariniai režimai, galbūt netgi ekonominę padėtį Ar jūsų analizė yra naudinga ir toje srityje? Ar jūs, e, kita vertus, turite laukti tol, kol konkreti situacija susidarys prie pat sienos ir iki to momento nieko nedarote su tais turimais duomenimis? Pone Spinėlį. Ačiū daktarė Legerė, už jūsų pristatymą. Turiu klausimų apie konkrečius incident, incidentus, kuomet buvo panaudota jėga. Ska Keller minėjo vieną iš jų, tai neteisėtų žmonių atstumimus nuo sienos e, iš Graikijos į Turkiją. Ir birželio 11 ten buvo du Frontex e, laivai ar Frontexo atsakas, o Frontexo atsakas buvo toks, kad sprendimą priėmė Graikijos regioninio koordinavimo centras, laikydamasis e, pa, paieškų ir gelbėjimo operacijų e, nuostatų, taip pat įvertinęs vietoje susidariusią situaciją. Noriu paklausti, ko, kokia atsakomybė patikėta Frontexui ir atliekant šį vertinimą, kodėl jūs ar jie nusprendėte, kad toks žmonių nustumimas e, bus teisėtas. Kitas klausimas dėl Amnesty International pasmerkimo dėl e, kankinimų ir e, kankinimų naudojimo pabėgėlių registracijose centruose Italijoje. Italijos valdžia tuos kaltinimus atmetė, bet nebejotinai jie yra atsakingi. Frontex, kita vertus, irgi ten buvo, e, ėmė piršto anspaudus ir man atrodo, jeigu jūs ten taip pat buvote, jūs taip pat esate irgi atsakinga, ar jums taip netrodo, būtų gerai, jeigu pakomentuotumėte. Tai Galiausiai jėgos panaudojimas ir šaunamojo ginklo panaudojimas e, prieš laivus, kurie e, rūpiučio mėnesį į Graikiją gabeno e, migrantus laivais. Jūs sakėte, kad, kad tai nebuvo Frontex laivai, galbūt taip ir yra, tačiau žurnalistai, kurie e, aprašė šią, šį atvejį, teigia, kad reikėjo atsiklausti Frontex pareigūnų leidimo patekti į tuos laivus. Taigi, ar tai buvo Frontex laivai ar ne? Ačiū toliau, ponas Kirchhop. Ačiū, ponė Ležerė. Tikrai malonu Jūs čia matyti. 2010-aisiais, kuomet sulaukėme pabėgėlių srauto iš Turkijos, tuo metu vyriausybė nesugebėjo uh, ap, priimti tokių didelių kiekių migrantų ir e, žmogaus teisų teismas nusprendė, kad nebuvo užtikrintas tų žmonių e, orumas ir jų pagrindinės teisės. Frontex šiuo metu, metu dirba 130 pareigūnų ir Frontex tikrai tiesiogiai atsakingas už tą situaciją. Grįžtame į šiandien. Jūs sakėte, kad jūs rūpinatės integruotų sienų valdymu ir e, kad, kad kuriate pabėgėlių registracijos centrus su valstybėmis narėmis, kai valstybės nesugebės pačios to padaryti ir kad tai bus daroma e, iškilus būtinybei, kadangi kuriant tokias centrus gali būti problemų dėl pabėgėlių prieimimo procedūrų ir taip pat dėl administracinių valstybės gebėjimų užtikrinti prieglopsti, prieglaudą ir mitybą. Ir nuo 2010-ųjų tokių problemų yra. Ką, kokiu pamokų jūs išmokote Graikijoje iš pabėgėlių krizės? Kaip identifikuoti ir atpažinti problemas? Atrodo, kad mūsų atsakymas, mūsų atsakas, vertinant Frontex agentūros darbą ir mūsų bandymai spręsti problemas neduoda rezultatų, nes vis, iki šiol Graikijoje žmonės gyvena labai sunkiamis sąlygomis. Identifikuo, problema buvo identifikuota prieš daugelį mėnesių, tačiau nieko nepadaryta. Kaip mums patikėti, kad e, Frontex vaidmens padidinimas konkrečiose sitise duos rezultatų ir kad tai nebus dar vienas dokumentų, kuris bus tiesiog padėtas į archyvą kažkur tai? Ačiū, ponas Nagy. Paskutinis užduos klausimą. Ačiū, atsiprašau, kad Buvau išėjęs, turėjau kitų svarbių reikalų, bet džiaugiuosi čia jūs matydamas ir gal galėtumėte paaiškinti, kokias konvencijas ar susitarimus e, mums reiktų pasirašyti galbūt dvišalių su trečiomis šalimis arba tarptautinius e, pagal jungtinių tautų sistemą, kad būtų imtas realių veiksmų kitoje viduržėmio jūros pusėje, kad būtų išvengta ar uh, būtų bandoma išvengti neteisėto žmonių gabenimo? Toks būtų mano klausimas. Ačiū kolegos už puikius klausimus ir ponė Legeri, kaip žinia, jūs esate patyręs žmogus ir laikas iš tiesų yra labai svarbus, nes yra daug neatsakytų klausimų. Laiko turime dabar pakankamai, kad jūs atidžiai atsakytumėte į tuos gilius klausimus, kuriuos uždavė kolegos. Taigi neskubėkite, laiko turime pakankamai, jeigu norite detaliai atsakyti į klausimus, prašau. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie uždavė daug klausimų. Tai rodo, kad susidomėjimas didelis ir bandysiu atsakyti į klausimus detaliai į tuos klausimus, kiek įmanoma. Taip pat, jeigu įmanoma, bandysiu atsakyti tą kalbą, kuria buvo užduotas klausimas. Dabar pereisiu prie prancūzų kalbos, po to vėl prie anglų ir vėl gal prie prancūzų. Kalbant e, apie klausimus susijus su sugražinimo operacijomis, kurios vykdomos palei sieną ir klausimas buvo susijęs su to, ar nebuvo piknaudžiaujama. Uh, Ir ypač kalbant apie tos žmonės, kuriems nebus tik ta galimybė teikti prašymą dėl prieglopščio. Juridiškai kalbant, čia yra keturi svarbus dalykai. Pirmiausia, kalbame apie sugražinimus pagal 2008 metų direktyvą, tai yra neteisėtai ES esantys žmonės. Ir čia taikomos įvairios administracinės procedūros ir jie tokiu būdu yra sugražinami į trečiąją šalį. Toliau yra kita kategorija susijusi su jūsų apibūdintu atveju, tai yra neprieimimo atvejis. Iš principo taikomas Šengeno kodeksas ir yra numatyta atitinkama procedūra, jeigu, tarkim, žmogus, užsienietis, kuris nėra ES pilietis ir negali naudotis laisvų asmenų judėjimu, Tai tokiu atveju, jeigu tas asmuo netenkina kriterijų, pažiūrėjau, neturi vizos, paso, neturi galiojančio dokumento, netenkina tam tikrų sąlygų, finansinė prasme, finansinių sąlygų pagal informacinę Šengeno sistemą, tai yra labai aiškus kriterijai. Ir čia taikoma Šengeno kodeksas ir Frontexas prisideda siekiant užtikrinti sienų kontrolę. Šią prasme, jeigu asmuo deklaruoja, kad jam reikalinga apsauga, tuo metu pakrančių ar sienų kontrolės pareigūnai perdoda tą klausimą prieglopšio tarnyboms jau ir tos mens e, dokumentus. Taigi, tiek galėčiau pasakyti apie Frontex agentūrą. Vykdo, agentūros vykdomus veiksmus aš negavau jok, jokios informacijos e, tiesiogiai iš e, Frontexo pakrančių ir sienų kontrolės pareigūnų. Yra nevyriausybinės organizacijos paskelbusios šiokios tokios informacijos mes atliekame tyrimus ir aš dabar labai didžiai peržiūrėsiu tas situacijas, kurios gali kilti tam tikrose sausumos sienose, paliek tam tikras sausumos sienas, bet kol kas neturiu jokių dokumentų aiškiai rodančių jūsų minimą atvejį. Toliau buvo klausimų dėl šaunamų ginklų panaudojimo. Na, tai yra gan paradoksalu, kadangi turiu šiandieną į tokius klausimus atsakyti, nes būtent dėl Frontexo skaidrumo politikos jūs ir sužinojate apie tokius atvejus. Taigi, egzistuoja tam tikrų atvejų. Nemažai tokių atvejų buvo Graikijoje, taip pat buvo atvejų, kai pasienio kontrolės pareigūnai e, turėjo atsišaudyti. Ir buvo tam tikri atvejai, kurie pasitaikė 15 metų vasaros metu tarp Turkijos-Graikijos sieno, sienos, kai buvo užfiksuoti tam tikri incidentai, kuriuos užfiksavo Frontex agentūras, nes mūsų laivas uh, buvo netoli tos vietos, kur vyko susišaudimas. Taigi ir tas žurnalistas, kurį mes priemėme pagal trans, skaidrumo ir atvirumo politiką, tie žurnalistai sakė, kad gavo prieigą prie atitinkamų dokumentų. Tai visiškai netiesa, jie turėjo prieigą prie dokumentų, kurie buvo jiems perduoti pagal mūsų vykdomą skaidrumo politiką. Taigi, uh, Aišku, tai sukėlė susidomėjimą, kodėl buvo ten susišaudimai ir panašiai, tačiau susišaudimas įvyko dėl, dėl to, dėl, pagal e, Graikijos įstatymus buvo, e, reiškia, naudojamas ginklas ir pagal veiklos planą mes turime teisę naudotis priemonės, e, naudotis priemonėmis, kai kyla būtinosios savyginos. Uh, E, poreikis. Aišku, tie įstatymai nebūtinai yra vienodi Graikijoje ir Italijoje, tarkim. Taigi, laivui ir pakrančių pareigūnams tų žmonių atveju, kurie nėra graikai Graikijoje, kurie nėra italai Italijoje, kurie nėra, neturi pilietybės, kad, kad nebūtų e, tokiu atveju atidaroma ugnis. Tačiau pagal vietos nacionalinius įstatymus gali būti numatyta tokia galimybė. Taigi iš tiesų e, Frontexas su tais susišaudimais nebuvo susijęs ir aš norėčiau priminti tyrimų ataskaitą, kurią užsakė Graikijos valdžios institucijos ir šaudoma buvo ne į migrantus, o buvo atsišaudoma e, į šūvis, kuriuos paleido priekeiviai žmonėmis. Ir, aišku, buvo tos atsitiknės žalos, buvo žuvusiųjų to susišaudimo metu. Tai yra atvejis, kuris, buvo, kuris įvyko 15 metų vasarą. Taigi tiek norėčiau pakomentuoti tą incidentą. Po to buvo klausimas apie dabartinę padėtį tarp Turkijos ir Graikijos e, jūrų sienos, jūrų pasienio prasme ir maždaug šimtai migrantų 120 maždaug migrantų atvyksta į Graikijos salas iš Turkijos. Ir vasario mėnesį, šių metų vasario mėnesį vidutiniškai 2200, 2500 žmonių iš Turkijos pateko į Graik, atvyko į Graikijos salas, taigi situacija šiek tiek yra pasikeitusi. Ir tie karštieji taškai ir uh, E, pabėgėlių prieimimo centrai yra perpildyti Graikijoje, nes dvigubai yra daugiau žmonių, nei paprastai ten galėtų būti tuose centruose. Dabar bendradarbiavimas, operatyvinis bendradarbiavimas su Turkija veikia, tas bendradarbiavimas veikia taip, kad e, Turkijos e, pakrančių apsaugos pareigūnai irgi dalyvauja gelbėjimo jūroje darbuose. Taip pat yra vykdomas redmisijos susitarimas ir jos sąlygos pasirašytas tarp Turkijos ir ES. Kovo 20 dieną Turkijos institucijos visuomet bendradarbiauja operatyvinė prasme, kaip ir buvo sutarta tarp Turkijos ir Europos tarybos, vadovų tarybos. Dabar persiu prie anglų kalbos ir atsakysiu kitus klausimus klausimų susijusių su kontaktiniais e, centrais valstybėse narėse, kaip įgyvendinamas e, skundų mechanizmas. Čia mintis yra ta, kad agentūroje pagrindinių teisių pareigūnas nepriklauso nuo vykdomojo direktoriaus, atliekant tyrimus susijusius su skundais. Taigi čia idėja ta, kad kai personalo nariai, nacionaliniai personalo nariai, kurie yra dislokuojami vykdyti Frontex operacijas yra susiję su tuo, kad galimai galbūt pažeidė kokias tai pagrindinės teisės, tai tuo met taikoma tokia situacija, kai nacionalinės institucijos privalo tuo met paskirti nepriklausomą, tai gali būti ombudsmenas ar kažkas panašaus, nepriklausomą pareigūną, kad e, jis būtų kaip ir Frontexo ir pagrindinių teisų pareigūno partneris atliekant tyrimus nacionaliniu lygmeniu. Frontexas surengė susitikimus su valstybė nare, kad būtų galima e, sukurti tokį tinklą. Taigi tas susitikimas, jeigu teisingai prisimenu, turėtų įvykti Briuselėje gruodžio mėnesį. Ir tikimasi, kad e, tokiu būdu valstybės narės paskirs konkrečius nepriklausomus pareigūnus ir pagrindinių teisų pareigūnas Frontexe tada turės tinklą tokių pareigūnų ir galės e, atlikti reikiamus tyrimus. galėtume tą padaryti, o galimybė pasinaudoti skundų mechanizmu, ar būtų galima patobulinti tą prieigą, mes pabandysime tą padaryti, bet turiu pasakyti, kad kažtuose taškuose ir bendrose operacijose prieš dislokuojant Frontexo pareigūnus vyksta apmokymai, kad mūsų sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnai žinotų, kad egzistuoja toks skundų mechanizmas ir žinotų, kaip su juo tvarkytis. Migrantai, žmonės, kurie norėtų paskelbti, pateikti skundą, irgi tada gali galbūt e, dokumentais pasinaudoti, jeigu pa, pa, pametė kažkokius tai dokumentus ar panašiai. Dėl samdymų ir pagrindinių teisių pareigūno, tai yra tarnyba faktiškai, nes turėjome vieną asmenį, o dabar dirba pagrindinių teisių visa tarnyba, dar papildomai vienas žmogus yra pagrindinių teisų agentūros, e, pagrindinių teisų pareigūno padėjėjas, kaip ir toksai pavaduotojas. Ir dabar vyksta darbuotojų samdymai ir yra personalo narių, kurie yra, kuriems paskirta analizės skundus ir pagal, kiek žinome, pagal naują mechanizmą nebuvo pateikta naujų skundų, tai bent jau teigia e, e, teisų apsaugos pareigūnas. Tačiau sausio mėnesį, kadangi aš atsakingas už išteklių panaudojimą agentūroje, tai aš pagrindinių teisų pareigūnui leidau paskelbti konkursą dėl laisvos darbo vietos, kad būtų tam konkrečiai pasamdytas žmogus. Ir kai 17 metų biudžetas bus parengtas, tai tuomet ta pareigūnė galės e, pasamdyti tuos papildomus darbuotojus, kurie būtent tirs skundus. Dėl pajėgų įvairūs numatyti tie e, pareigūnų įvairios pajėgos, tokie kuopos įvairiams klausimams spręsti, sugražinimui ir, ir panašiai. Ir dabar kitą savaitę mes užbaigsime tą darbą, sukurti tas kuopas ir tada valstybės narės, tam, kad atitiktų reglamento nuostatas, turės paskirti dalį sienų pasienio ir pakrančio apsaugos pareigūnų, kad užpildytos būtų tos kuopos. Taigi pagal reglamentą tiksliai kiekviena valstybė žino, kiek turės paskirti pasienio ir pakrančių apsaugos pareigūnų. Vyksta diskusijos su valstybėmis narėmis, kad būtų galima suderinti, kiek kiekvienam profiliu reikia narių, nes, kaip žinia, reglamente pasakoma kiek, tačiau reikia suderinti tada, koks tai turėtų būti profilis. Taigi, įsivaizduoju, pavyzdžiui, kad tokia šalis kaip vidurio Europoje, kur nėra prieigos prie jūros, kažin ar galės skirti pakrančio apsaugos pareigūnų. Aš net nestikiu, kad tokių pareigūnų jie skirtų. Taigi viskas priklauso čia nuo geografijos ir turėsime suderinti tuos skaičius ir poreikius. Bet diskusijos dabar vyksta su valstybėmis narėmis ir aš tikiuosi, kad jos baigsis e, gruodžio viduryje. Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis buvo daug su tuo susijusių klausimų užduota. Ir buvo konkretus klausimas dėl tam tikrų šalių. Čia yra tokia iniciatyva, su ties, kurie dirba ir Frontexas, ES e, finansuojama iniciatyva, Seal Growth iniciatyva, tai yra Bangladešas, Afganistanas, Pakistanas, gal kelias ir praleidau, bet čia kalbame apie to regiono šalis. Toliau, koks vyksta bendradarbiavimas bendrai su trečiosiomis šalimis turime darbinius susitarimus, bet aišku, matyt, juos reiks pakoreguoti, pakoreguoti tų sutarimų turinį. Pavyzdžiui, su Balkanų šalimis ir šalimis, kurios yra šalis kandidatės, ar gali jomis tapti, tai aišku, čia situacija kitokia, nes darbiniai susitarimai gali būti naudojami tam, kad būtų galima padėti padėti stojimo procese, formuoti pajėgumus. Tai reiškia parengti tą, tą valstybę narę, kad ji galėtų atitikti ES reglamento nuostatas pasienių kontrolės, migracijos kontrolės rytise. Ir aišku, tai yra susiję ir su pagrindinių teisių klausimais ir, pažiūrėjau, kitose šalyse, kurios yra toli nuo Europos arba tose šalyse, kur net nėra, nėra, kurios neturi jokių perspektyvų tapti šalimis kandidatėmis, tai tada aišku, mes galime keistis informaciją dėl rizikos analizės, bet aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad mes tikrai nekalbame apie asmens duomenis su tokiamis šalimis, nes yra ES taisyklių dėl e, keitimos asmens duomenimis ir akivaizdu, kad su tam tikromis šalimis net nėra teisinio pagrindo tais duomenimis keistis. Toliau dėl redmisijos. Buvo daug klausimų dėl redmisijos tarp Graikijos ir Turkijos įgyvendinimo. Tai yra ta veikla, kuri pavesta buvo vadovų tarybos, po to, kai buvo pasirašytas ES Turkijos pareiškimas kovo mėnesį, agentūra stebi, e, laikosi to paties metodo, kaip ir sugražinimų operacijų atveju, mūsų standartai čia irgi galioja dėl stebėsenos ir galiu pasakyti, kad buvo, kiek žinau, nemažai situacijų, apie kurias skelbė nevyriausybinės organizacijas ar parlamento nariai, kai e, iškyla tokie klausimai, įtarimai mes tikriname ir pagal reglamentą ES teisės aktus ir taisyklės agentūra nėra kompetentinga įvertinti, ar asmens sugražinimas yra pagristas ir agentūra negali nuspręsti agentūra, aišku, turi pasirūpinti, kad viskas būtų stebima ir kad pagrindinės teisės būtų užtikrinamos readmisijos proceso metu. Aš buvau informuota ir galiu pateikti, informuotas, galiu pateikti pavyzdį gerai žinomos nevyriausybinės organizacijos prieš keletas savaičių ar mėnesių, kad ji turi informacijos, jog du žmonės turėjo būti sugražinami iš Graikijos salų į Turkiją. Ir ta nevyriausybinė organizacija mane informavo, kad kyla grėsmė, kad e, tie asmenys gali būti persekiojami ar nesijau saugus toje šalyje, jeigu bus sugražinti. Ir nors tai nėra pagal mano agentūros įgaliojimus. Aš pasitikrinau su Graikijos institucijomis, ar tos pavardės, kurias man pateikė nevyriausybinė organizacija, yra sąraše. Ir tų pavardžių sąraše nebuvo. Tai aš nevyriausybinę organizaciją informavau kad, informavau, kad jų pateiktos pavardės nėra įtrauktos į sugražintos menų sąrašą. Ir neseniai irgi buvo toks atvejis susijęs su Sirijos piliečiais, kurie panašu, kad tvirtino, jog jie negauna e, galimybės gauti prieglopstį Graikijoje. Mes ištyrėme tai kartu su Graikijos institucijomis ir vėlgi, nors tai ne, kaip ir ne, nepatenka į mano įgaliojimus, nes aš turiu pirmiausia e, vertinti, laikytis kaip ir, ir gerbti nacionalinį sprendimą, bet e, turiu pasirūpinti, kad agen, agentūros skiriami ištekliai nebūtų naudojami tam, kad būtų pažydinėjimos pagrindinės teisės. Tai tiek galiu pasakyti. Toliau teisinė prasme yra tokių sudėtingų klausimų ir mes esame pasiryžę daryti viską, kad visais atvejais būtų gerbiamo žmogaus pagrindinės teisės. Kitas klausimas buvo apie Australiją. Pone Negeri, vertėjai turi baigti darbą. Gal galime tuomet baigti viską anglų kalbą, nes vertėjai 12.35 turi baigti darbą. Ar niekas neprieštarauja, jeigu persime prie anglų kalbos tik tai, ar visiems tinka? Ar gerai, ar tinka?